Procediamo ora alle dichiarazioni di voto. Na kągi, dabar siūlyčiau perėti prie balsavimo motyvų paaiškinimų. Aš norėčiau paprašyti visų, kas norėtų išeiti, greitai ir tyliai išeiti iš salės, nes norinčių pasiaiškinti, kodėl balsavo vienai per kitaip, yra nemažai. Ir dėja, tokiomis sąlygomis kaip dabar neįmanoma kalbėti. Šis posėdis baigsis pusę trijų, o kiti norintys paaiškinti balsavimo motyvus turės tą daryti rytoj. Be to noriu Jums priminti, kad Jūs galite savo balsavimo motyvus paaiškinti ir raštu. Taigi, pirmiausia, 2013 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas ir pirmasis kalbėtojas yra Lopės Bermejo. Labadiena, ponia pirmininkė. Šiandien yra liūdna diena, ypač tiems žmonėms, kurie taikiai kovoja prieš Maroko karalystės vykdomą okupaciją.